rinkimų Vokietijoje susidarė tam tikras jėgų pusiausvėros vakumas. Kaip ten bebūtų, darbo tvarkė projektas yra pateiktas jums, jūs su juo gerai susipažinote ir jam pritarėte, ne? Norėčiau informuoti, kad, kaip jūs matote, aš pirmininkausiu, o ataskaita dėl gynybos ir saugumo politikos yra atidedamas rytoj, kadangi kolega Brok atvyks tik rytoj. Tokių pastabų dėl darbo tvarkės neturėčiau. Iš karto pasiūlyčiau patvirtinti posėdžio protokolą. Jeigu niekas nenorėtų prieštarauti, tuomet patvirtinsime protokolą. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. ES ir ASEAN santykių ateitis. Pakeitimai gali būti pakeit, pateikiami iki spalio 10 dienos. Con nosotros la presencia del de ponente, el señor. Pranešėjas Bitikov Kofer yra atvykęs į posėdį, norėčiau padėkoti jam už tai, kad jis iškart po rinkimų atvyko į užsienio reikalų komiteto posėdį ir aš suteikiu jums žodį iš karto. Informuokite apie savo pranešimo esmę ir taip pat pakalbėkite apie tai, kaip bus galima pateikinėti pakeitimus. Ačiū pirmininkė. Taigi, norėčiau jums pristatyti, kokios yra procedūros rengiant šitą pranešimą. 112 pakeitimų mano skaičiavimu buvo pateikta, norėčiau padėkoti už juos, aš juos žinoma išsamei išnagrinėjau ir parengiau kompromisinius pasiūlymus, kuriuos aptarsime kitą plenarnę sesiją Strasbūrė. Jeigu viskas klaustysis taip, kaip aš tikiuosi, tai bent jau pusę pakeitimų galėsime apibendrinti įtraukdami juos į kompromisinius pasiūlymus. Pagal mano negalutinį balsavimo sąrašą lieka dar 20 pasiūlymų maždaug, dėl kurių galėtų kilti tam tikrų abejonių. O šiaip politiškai vertinant, iš esmės susitarti galima ir aš tikiuosi, kad rezultatas bus visiems mums palankus. Dėkoju kolegai Bitikofą. Dabar suteiksime šešėlinių frakcijų šešėliniams pranešėjams žodį, o po to galėsime diskutuoti. Jėglė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegai Butikofer. Aš puikiai suprantu, kokia situacija. Aš e, taip pat esu pakankamai palankiai nusiteikusi ir darbas turėtų būti tęsiamas. Trys dalykai yra svarbus man ir ketvirtasis toksai apibendrinantis dalykas. ASEAN valstybės yra mūsų svarbios ekonominės partnerės, taip pat e, saugumo, politikos prasme, tai yra svarbios valstybės partnerės ir vertinant e, iš parlamentarų pozicijos, reikėtų taip pat e, sakyti, kad svarbu bendradarbiauti su parlamentarais iš šių valstybių. Ir ketvirtasis dalykas - visi dalykai, kuriuos mes bandome suformuluoti yra susijęla su labai svarbiomis mūsų bendradarbiavimo sritimis. Todėl pranešimas yra išsamus, tikslingas, tačiau jisai turėtų būti kuo e, aptakesnis, e, nesigilinant į konkrečias sritis, konkrečias valstybės. Būtent dėl tos priežasties, manau, mums pavyks pasiekti kompromisą ir aš tikiuosi, kad rezultatas iš tikrųjų bus visiems mums palankus. Ataskaitos dėl kitų atskirų valstybių galėtų atsispindėti kituose kontekstuose, kituose dokumentuose arba pranešimuose dėl susitarimų. Todėl kompromisus, aš manau, bus galima apibendrinti kartu dirbant ir norėčiau iš karto pasakyti, kad bendarbiausiu su frakcija ir žinoma pateikdama savo frakcijos nuomonę, manyčiau, pasieksiu kartu su jumis gero kompromisu. Dėkuoju. Gomes. Šešėlinė pranešėja iš socialistų frakcijos, tiesiog atstovaujantį socialistų frakcijos pranešėją. Kolega Leichtfried negalėjo atvykti, kadangi jis išvyko su parlamentinė delegacija į Taivaną. Norėčiau pasveikinti kolegą Butikofer, kadangi pranešimas yra labai suderintas. Galbūt reikėtų sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių dalykų, dėl kurių mes turėtume susitarti. svarbiausius dalykai, ko gero, yra tai atnaujintos nuoseklios strategijos kūrimas pietryčių Azijai ir taip pat reikėtų numatyti konkrečesnės, tikslesnės, tikslingesnės priemonės. Labai svarbu padidinti regione ES matomumą, taip pat sustiprinti ir ASEAN valstybių sandraugą kaip formą. Taip pat reikėtų vykdyti tokią veiklą, kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą, socialinę įtraukti. Taip pat reikėtų plėtoti politinį ir socialinį dialogą tarp ASEAN valstybių narių. Taip pat labai svarbu suprasti, kad socialiniai ir darbo standartai atitiktų tarptautinės darbo organizacijos nuostatas ir kad tos nuostatos būtų visiškai gyvenintos, o tai reiškia, kad ir nacionalinės, ir užsienio e, įmonės turėtų imtis bendros kolektyvinės ir socialinės atsakomybės tose srityse, kuriuose bendradarbiavimas su ASEAN yra labai svarbios, tai būtų e, e, verslo nuostatų kodekso įgyvendinimas, žmogaus teisės, profsąjungų e, vaidmuo kai kuriuose valstybėse yra labai svarbus, pavyzdžiui, Indonezijoje. Indonezija valstybė, kuri yra viena iš svarbiausių ASEAN valstybių Tačiau yra ir kitų valstybių ASEAN kontekste, kur dar reikia e, stiprinti profsąjungų darbą arba kur profsąjungoms yra daromas spaudimas. Kalbant apie žmogaus teisės apskritai, ypač kalbant apie e, didžiumą visuomenės gyventojų, Pavyzdžiui, moteriams ir vaikams reikėtų skirti didesnį dėmesį ir skatinti akademinius mainus, taip pat e, kontaktus tarp žmonių. Erasmus Mundus programa akademinių lygmenių galėtų leisti užtikrinti stipresnius akademinius ryšius tarp mokslo darbuotojų ES ir ASEAN valstybėse. Tai yra tie dalykai, kuriuos aš noriu paminėti, o dėl kitų aš pritariu jums. Eh, Ačiū, ponė Gomes. Dabar žodis eh, ponui Watsonui. Ačiū pirmininkė, aš esu tokia padėtyje kaip ponė Gomiš, nesu Aldė šešėlis pranešėjas, tačiau mūsų šešėlis pranešėjas dėja negalėjo šiandien atvykti į posėdį ir norėčiau frakcijos vardu pasveikinti poną Bitikoferį su gerai parinktų išsamiu pranešimu. Mano frakcijai labai patinka vienas sakinys. Pirmajame punkte, kur kalbama apie ASEAN ir ten kalbama apie apie e, ASEAN valstybių e, vidaus skirtumo nepaisimą ir manau, kad e, tokį sakinį būtų galima pavartoti ir apibūdinti Europos Sąjungą ir manau, kad tam tikrą prasme mes galime ASEAN valstybėms didesnės sėkmės palinkėti įveikiant tos vidinius skirtumus nei pačiai Europos Sąjungai. Taip pat mes pritarėme pranešėjos siūlymui paskirti ES delegacijos vadovą ASEAN šalims. Tai būtų žingsnis į priekį. Mes galbūt šiek tiek ciniškiau vertiname Europos ir ASEAN parlamentinės asamblėjos idėją, nes iki šiol veikiančių parlamentinių asamblėjų, pavyzdžiui, su Viduržėmio jūros šalimis, su Latino Amerika, su Rytų Europa iš tiesų nėra pati teigiamiausia. Tačiau manydami, kad bet kokie kontaktai tarp parlamento narių yra geriau nei jokių kontaktų. Jeigu bus bandama šią asamblėją steigti, tai mes tenksimės atlikti aktyvų vaidmenį jos veikloje. Norėjome ypatingai pabrėžti Azijos ir Europos fondo veiklos svarbą. Šis fondas veikia jau apie 15 metų ir jo veikla yra tikrai puikiai, galbūt nepakankamai pripažįstama, iš tikrųjų nepakankamai remiama ES valstybių narių, tačiau tikrai atlieka šis fondas puikų darbą, skatinamus kultūrinius mainus, žmonių tarpusavio kontaktus ir kadangi mūsų mes šiek tiek mažiau pažįstame Azijos žmonės, palyginti su kitais pasaulio regionais, tai mes manytume, kad reikėtų šiam fondui skirti didesnę paramą. Taip pat e, pritarėme pranešėjo raginimui paremti ASEAN tarp vyriausybinę komisiją žmogaus teisų klausimais, nes iš tiesų žmogaus teisų srityje reikia spręsti nemažai klausimų tose valstybėse ir galbūt mūsų parlamentas ir Europos Sąjunga galėtų šios klausimus aptarti su atskiramis ASEAN valstybėmis ir tokiu būdu e, ilgalaikėje perspektyvoje daryti žmogaus teisų padėžiai didesnę įtaką nei santykiuose su Šiaurės Afrikos šalimis. Taigi, iš esmės mes pritarėme šiam pranešimui, jo nuostatoms ir noriu dar kartą padėkoti ponai būti Beauty Coffee už atliktą darbą. Ačiū panui Watsonui, panas Martinį nėra, tačiau panas Tanakas ją pavaduoja. Ačiū panė pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, aš kalbu. E, Suzidė Martinė, mūsų šešienės pranešėjos vardu, kuri negali dalyvauti šiame posėdėje. Jis yra ECR, yra ECR frakcijos oficialiai šešienė pranešėja. Aš taip pat noriu prisidėti prie padėkos žodžių ponui būti koferiui už to lygiai parengti įdomų pranešimą ir pareikšti paramą e, siūlomai ES ASEAN valstybių bendradarbiavimo krypčiai. Tai yra 600 milijonų žmonių ir teritorijos dydis yra įspūdingas, ekonomikos augimas daug spartesnis nei Europos Sąjungos ir uh, Manau, kad ateities siekdami išlaikyti savo gerovę mes turime plėtoti glaudžius tarpusavio santykius. ASEAN turi pakankamai lankščią organizaciją, kadangi joje dalyvauja Japonija, Pietų Koreja, Australija, Kinija ir ši organizacija veikiausiai toliau plėsis, e, bandydama E, įdėkti ir gyveninti tokias koncepcijas kaip vieninga bendroji rinka, galbūt e, galvojama yra apie bendrą valiutą, tačiau tai jau turėtų būti vėlesni projektai. Man labai patinka 14 straipsnio pasiūlymai, e, kuriuose skirimas dėmesys anglų kalbos mokymui. Manau, kad anglų kalba tampa jau pasaulinė ir seniai paliko tik Tinktinės karalystės teritoriją. Ir uh, tame regione turi netgi savo tam tikrų ypatumų, kaip ir kolegai Watsonui man kelia nerima. Šeštasis punktas, taip pat ir uh, e, Suzidė Martinė, tai yra pasiūlymas įsteigti ES ir ASEAN parlamentinę asamblėją. Aš prieš dešimt metų turiu prisipažinti, taip pat raginau uh, plėtoti Juronės e, parlamentinė asamblėja ir Iš tiesų ši struktūra nepasiteisino, kainuoja labai brangiai ir labai mažai parlamento narių yra susidomėję šios asamblėjos veikla, neaktyviai joje dalyvauja. Aš e, galbūt pritačiau šios asamblėjos steigimui tuo atveju, jeigu būtų kartu atsisakoma dvišalių santykių ir uh, E, delegacijų siuntimo į atskiras ASEAN šalis, tokiu būdu būtų galima sutaupyti nemažai finansinių ir kitokių išteklių. Manau, kad abiejų besidubliuojančių struktūrų mums nereikia. Galbūt vertėtų pasiremti Junktinių valstybių kongreso modeliu, atsisakyti visų atskirų delegacijų ir palikti tik tai tas delegacijas, kuriams vadovauju ir kur veiklą koordinuoja užsieklų komitetas. Tai va, būtų galima geriau e, leisti mokesčių mokėtų pinigus. 19 punktui taip pat e, pritariu e, jos e, nuostatas, tačiau mūsų frakcija laikytų tam tikrų kišimus į esam valstybių vidaus reikalų, nes ten teikimi pasiūlymai dėl energetinio išteklių naudojimo, energetinio energetikos išteklių palėtės, tačiau bendrai pritarėme šio priešimo nuostams, tikimės, kad bendradarbiavimas su asien valstybėmis vyks sėkmingai. Ačiū. Ačiū ponui Tamakui už pasisakymą, nematau kitų norinčių kalbėti. Taigi dabar prašyčiau išvės veiksmų tarnybos atstovo pono Drysmans pristatyti EIVT poziciją. Prašau. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė ir gerbiami parlamento nariai. Kaip e, e, mano kolegos per paskutinę diskusiją jau sakė, aš noriu pabrėžti, kad mes labai džiaugiamės turėdami tokį pranešimą apie būsimus ES ir ASEAN valstybių santykius. Iš esmės šis pranešimas atitinka mūsų poziciją. Mes e, džiaugiamės pasiūlymais e, pakelti mūsų santykius su ASEAN į aukštesnį lygį. Mes ASEAN valstybės traktuojame kaip e, neišvengiamas ES partnerės Azijoje, tai yra greitai besisančioje pasaulio dalyje. 2012 santykiais buvo įgautas realus pagreitis, tobulinant santykius tarp ES ir ASEAN. Mes matėme visą eilę veiksmų, buvo pasirašytos sutartys, vyko nemažai aukšto lygio vizitų ir mes tikimės, kad per artimiausius mėnesius tas įgytas pagreitis bus išlaikytas ir, e, kaip žinia, politinė veikla bus tęsiama per artėjantį ministrų susitikimą. Petrandarbiavimo sritys taip pat turėtų būti išplėstos, e, nereikia apsiriboti tik e, tradiciniais saugumo klausimais, reikia perėti ir prie netradicinių. Dar kalbant apie E, santykių plėtojimą, manau, kad reikėtų kalbėti apie regionų integraciją. Vieną nedidelį dalyką norėčiau išskirti dėl 25 punkto. E, matėme, kad yra pateikta daug pakeitimų, e, kurie subalansavo tekstą. Bet vėlgi aš norėčiau labai tvirtai išreikšti mūsų paramą šiam dokumentui. E, kurį mes sveikiname. Pirmininkė, jums leidus aš nešiu suteikti žodį kolegai iš Europos komisijos. Thank you, chairperson. Ačiū, gerbiamas pirmininkaujantysis. Pasiūlytieji rezoliucijos pakeitimai labai didelė dalimi atitinka jau vykstančio bendradarbiavimo dvasę ir manome, kad atitiks ateities perspektyvas Europos komisija ir e, DevCo generalinis direktoratas džiaugiasi šią rezoliuciją. Manome, kad tai yra įdomus ir gerai pasvertas tekstas. E, dabar jau vyksta parengėmiai darbai kitam laikotarpiui, kuris prasidės netolimoje ateityje 2014 metais. E, su ASEAN įvairiomis suinteresuotomis pusėmis buvo pasitarta ir pasirinkta viena veiklos kryptis. Šiame tekste ta kryptis yra remiama. Mes galėtume išskirti tris nuolatinės paramos, e, kurią galėtų teikti ES rytis. Viena iš jų būtų susijusi su praeities patirtimi ir tai yra e, regionų integracija, pritaikant ES patirtį, kai tai įmanoma. Uh, kitas, e, kitas rytis būtų klimato kaita ir e, gaivalinių nelaimių valdymas. E, rezoliucija ypatingas dėmesys yra skiriamas gaivaliniams nelaimėms, kaip ir klimato kaitai, taigi ekologinės problemos. Ir be to tai yra susiję su regionų urbanistinių teritorijų pažeidžiamumu. O trečia plati veiklos sritis išplaukusi iš pirminių diskusijų yra išsamaus dialogo priemonė. Ta priemonė leis dirbti ir palaikyti dialogą apie netradicinėmis saugumo temomis. Ir kai kurie e, mano kolegų išorės veiksmų tarnyboje e, tai jau išsky, tą temą jau anksčiau išskyrė ir manau, kad ši rezoliucija bendrai yra labai įdomi. Labai ačiū. Gerbiamas išorės veiksmų tarnybos atstovė ir kiti kolegos. Bet prieš suteikdama žodį pranešėjui, ponui Butikoferiui, aš norėčiau sureaguoti į keletą išsakytų minčių. Pirmiausia, pranešėjas siūlo E, sustiprinti ASEAN kaip asamblėjos reputaciją, autoritetą jos pagerinti, kad ta organizacija prilygtų e, tokiems e, institutams kaip, pažiūrėjau, ES ir AKR valstybių susitikimai arba Eurolat, Euronest susitikimams. Manau, kad pranešėjas teisingai pastebėjo, kad šių asamblėjų dalbras turi, turi būti racionalizuotas, turėtų būti praktiškiau organizuojamas. Negalima nustumti į šalį tokio svarbaus regiono kaip ASEAN atstovaujamo regiono. Suprantame, kad e, turbūt reikėtų pritaikyti parlamentinės asamblėjos formatą šiuo atveju, bet e, turėtume labai racionaliai vertinti mūsų darbo planus, turime gerai pagalvoti apie e, to darbo formatų priderinimą dabartinės poreikiams. Dabar suteiksiu žodį Butikoferiui, pranešėjui. Um, I... Ačiū pirmininkė. Tik porą pastabų. Visų pirma, dėl kolegų išsakytų komentarų. Esu visiems dėkingas už mintis ir malonius pastebėjimus taip pat. Uh, Ponas Laichtfried jau atsitiko, kad šiandien e, negalėjo pats pateikti savo pakeitimų ir jis to nepadaro laiku. Todėl aš pabandysiu jo mintis įtraukti į kompromisinius pakeitimus, kai tai bus įmanoma padaryti. Bet lygiai taip pat e, pabandysiu pasirinkti ir kitokį veikimo būdą ir pasiūlyti jo mintis kaip e, savo žodinius pakeitimus mano paties vardu. Aš noriu, kad visi žinotumėt, kaip aš ketinu dirbti. Dar vienas dalykas dėl to, ką sakė ponė Jėglė. Dėl to, kad e, reikia išlaikyti bendrą e, formatą, tokį bendrumą e, formatą. E, Aš stengiuosi viską įtraukti teisingai, bet e, aš vis galvojau, kad atskirus pavyzdžius reikėtų paminėti specifiškai tik tada, kai jie turi e, įtakos platesnė prasme, kai jie atlieka tam tikrą simbolinį vaidmenį. Ir neapsiriboja tik tai dvišaliais santykiais ar pavienių valstybių narių ES ir ASEAN santykiais. Dar vienas dalykas. Keletas žmonių į mane kreipiasi, klausdami, kodėl šiame pranešime tiek mažai dėmesio yra skirta prekybai. Taip, iš tikrųjų, prekybai skiriam labai nedaug dėmesio, nors e, ta mūsų santykių sritis yra nepaprastai svarbi. Aš noriu paaiškinti visiems, visiems kalbėjusiesiems, kad e, mes riboja šio komiteto įgaliojimai. Mes nesame tarptautinės prekybos komitetas. Tikiuosi, kad atleisit man už tai, kad tiek mažai kalbu apie prekybą, bet aš vis tik stengiuosi tą temą paminėti. Taip pat norėjau paminėti, ir esu už tai jums dėkingas, kad e, per paskutinę Strasbūro savaitę turėjome galimybę susitikti su visų trijų ASEAN valstybių ambasadoriais ir pakalbėti apie šio pranešimo projektą. Labai e, neblogos pagalbos iš jų pusės susilaukiu, tokių konstruktyvių komentarų, tikiuosi, kad juos galėsiu atsižvelgti. Dėl pono Tenok pasisakymo. Uh, bendrai labai didelė dalimi sutinku su tuo, ką jūs sakėte dėl delegacijų. E, be jokių problemų aš galėčiau jums padėti pakeisti visą sistemą, bet kaži, ar mes būtume labai e, populiarūs, jeigu tai pasielgtumėm. Dėl to, kaip e, pirmininkas bandė išvesti paralelę su kitais regionais. Manau, kad turim būti jau atsargus ir elgtis labai diplomatiškai. Jeigu e, parlamentinės asamblėjas su visais regionais įkursime, tai e, tada turėsim tarsi e, pakartoti, kad ASEAN regionas mums yra labai svarbus, bet jokių būdų negalima tarsi sukurti įspūdžio, kad jeigu nepabanėsime tokios parlamentinės asamblėjos egzistavimo, tą regioną nuvertinsime, tarsi jis taps mažiau reikšmingas. Manau, kad galėsime rasti e, bendrą poziciją čia. Ir paskutinis pastebėjimas dėl e, liūdnai ar neliūdnai pagarsėjusios 25 pastraipos. E, prisiekiu, kad sieksiu, kad parengsiu kitokį kompromisą, kitokią formuluotę, kuri visus tenkins. Ačiū. Muchas gracias, señor Butikofo. Dėkuoju, kolega Butikofo. Mes pasižymėjome kolegų mintis ir pranešėjo patikinimus. Galbūt uh, diskusijoms komitete galime numatyti spalio antrąją. Ar tiktų tokia data pranešėjų? Taigi spalio antroji. Taigi penktasis darbo tvarkės klausimas. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos visapusė partnerystė ir bendradarbiavimas. 2004 metais taryba suformulavo komisijai darybų mandatą. 2007 metais darybos baigėsi, 2009 metais buvo pasirašytas e, partnerysis bendradarbiavimo susitarimas, o dabar parlamentas turi tiesiog pritarti tam susitarimui, kaip ir kitais panašiais atvejais. Aš norėčiau priminti, kad praėjo labai daug laiko nuo to, kai buvo suteikti dėrybiniai įgaliojimai iki mūsų pritarimo parlamente. Iš tikrųjų, laiko praėjo labai daug. Mes turėtume ateitie pagalvoti, kaip sutrumpinti šitą laiką ir sustiprinti ES patikimumą. Nenorėčiau kartuoti, kad Indonezija labai svarbi valstybė kurioje gyvena 200 milijonų gyventojų, tai yra skaitlingiausia islamo valstybė šiame regione ir todėl šitas susitarimas yra labai svarbus. Kaip ir pasirašant kitus susitarimus, mes parengėme tarpinį pranešimą ir nurodėme, kokios problemos gali kilti pasirašus šitą susitarimą ir kokie prioritetai turėtų būti e, fiksuojami šiame susitarime. Kolegė Gomes. Ačiū pirmininkė. Jūs minėjote, kad tarp susitarimo pasirašymo ir mūsų parlamentinio pritarimo yra pakankamai ilgas. Visą tai susijęs su ratifikavimo procesais. Šiuo metu, bent jau aš, kiek žinau, 26 valstybės narės 25 iš 27, dabar 28 ratifikavo šitą susitarimą. Prancūzija ir Graikija yra dvi valstybės, kurios dar nespėjo ratifikuoti, o Kroatija pradėjo šitą ratifikavimo procesą, tapusi ES valstybė narė. Galbūt taryba galėtų informuoti mus, ar neiškyla kokiu nors specifinių problemų, kodėl užtruko taip ilgai nacionaliniai ratifikavimo procesai. Indonezija iš tikrųjų yra labai strategiškai svarbi valstybė ir ją reikia iš tikrųjų laikyti strateginė ES partnerė. Vyksta e, reikėtų organizuoti tradicinius įprasinius vizitus e, išorės veiksmų tarnybos atstovė nesugebėjo kol kas nuvykti į šią labai svarbę valstybę. Ji taip pat yra ASEAN valstybė narė. Taip pat tai yra G20, didžiojo 20 valstybė ir ta šalis yra svarbi dar ir kitais aspektais. Indonezija susidūrė su tsunamio e, padarinių e, problemomis. ES tiekė humanitarnę pagalbą ir vadino labai svarbų vaidmenį, teikdama pagalbą, e, sprendžiant vidaus konfliktų problemas Ačioje. Taip pat Mes siuntėme e, delegacijas į Indoneziją, siekdami išsiaiškinti, ar yra pakankamai politinės valios užtikrinti laisvus demokratiškus rinkimus. Ir visa tai buvo daroma siekiant stiprinti šią jauną demokratišką valstybę, kadangi ji 99 e, metais po e, griežto režimo perėjo prie demokratijos kelio. Tai demokratinė valstybė, tačiau kita vertus valstybė, kurioje yra didžiausias musulmonų gyventojų skauč, skaičius. Nors daug kas bando paneigti, vis dėlto faktas yra, kad Indonezija yra ta valstybė, kuri sugeba užtikrinti santarvę. Žinoma, tai yra pakankamai ambicingas susitarimas, jis turi padėti sustiprinti partnerį bendradarbiavimą ne tik tai ekonomikos srityje, žinoma, šis sritis yra plėtojama e, sparčiausiai, Indonezijos eksportas į ES pastraisiais metais padvigubėjo ir ta jauna visuomenė labai sparčiai kūrė labai mm, įtakingą vidutinę klasę. ES investicijos taip pat yra labai didelės Taigi ekonomikos e, srityje mūsų bendradarbiavimo santykiai yra pakankamai išplėtoti, tačiau reikėtų plėtoti ir politinius santykius, yra pakankamai daug galimybių plėtoti šį bendradarbiavimą. Svarbiausi elementai tai yra žmogaus teisų straipsniai, taip pat masinaikinimo e, ginklų E, neplatinimo nuostatos. Tai yra dalykai, kurie yra nurodyti jungtinių tautų žmogaus teisų hartijoje. Ir žinoma, kaip jauna demokratinė valstybė Indonezija susiduria su problemomis, kaip ir Europa, nors mūsų valstybių demokratinės sistemos yra daug stabilesnės, daug e, senesnės, kaip ten bebūtų, politinėme, srity, politinėme lygmenyje yra pakankamai daug veiklos. Be to Indonezija demokratinės vertybės e, skleidžia į kitas kaiminės valstybės, pavyzdžiui, įvykiams e, Mienmare turėjo pakankamai daug įtakos Indonezija, jos pavyzdys. Taigi Indonezija galėtų būti tam tikrų modelių kitoms regiono valstybėms. Tai labai svarbi partnerė atsižvelgiant į globalius e, saugumo iššūkius, užtikrinant jūrinį saugumą. Taip pat reikėtų paminėti ir e, klimato kaitą ir miškų kirtimą. Žinoma, dar išlieka pakankamai daug problemų šioje srityje, kadangi Indonezija negali atsispirti globaliams procesams, ypač musulmoniškame pasaulyje, kur stiprėja tam tikros fundamentalistinės nuotaikos, taigi kova prieš terorizmą, galvojant apie bendarbiavimą su Indonezija, yra labai svarbus dalykas. Taigi e, išpoliai Balį saloje tai rodo akivaizdžiai. Taigi mes taip pat galime pasimokyti daug vieni iš kitų kovodami su korupcija. Taip pat Indonezija prašė mūsų pagalbos, kai buvo siekiama sugražinti konfiskuotą turtą. Taigi labai svarbu užtikrinti e, kolektyvinį valdymą. Kai demokratiniai žingsniai buvo tik tai pradėti žengti, aš Buvau nuvykusi į Indoneziją ir vietoje mačiau, kaip pilietinės visuomenės organizacijos aktyvistai pradėjo savo veiklą, kaip jie ėmėsi iniciatyvos, taip pat žiniasklaida yra pakankamai gyvybinga, tačiau taip pat reikia dar bendradarbiavimo tarpusavyje. Be to, Indonezijos parlamento nariai tik tai sužinoja, kad mes e, renksime šitą e, pranešimą, iš karto parodė iniciatyvą susitikti su mumis, e, kolegomis, aptarti svarbiausius klausimus, kad e, tam tikros problemos būtų tiksliau suformuluotos, kad būtų išryškinti e, e, bendri bendradarbiavimo susitarimo aspektai arba klausimai. Žinoma, žmogaus teisės, kova su korupcija, tai yra svarbiausi dalykai žmogaus teisių srityje reikėtų paminėti teroristinius bandymus daryti įtaką arba organizuoti išpolius. Tai labai pluralistinė e, kalbinių etinių, etninių požiūrių, religinių požiūrių labai įvairi valstybė. Žmogaus teisų srityje e, iškyla ir tokių problemų kaip e, išpoliai prieš e, religinės bendrovės, bažnyčias. Taigi mūsų kolegos iš Indonezijos parlamento norėtų pasikeisti nuomonėmis su mumis būtent šiais mano minėtais klausimais. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad šitas e, susitarimas turėtų būti užbaigtas e, pasirašant nuoseklų bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimą. Tačiau atrodo, kad dar iškyla tam tikrų kliūčių organizuojant e, prekybą, taip pat organizuojant viešuosius pirkimus. Ir aš manau, kad tas problemos bus išspręstos ir bendradarbiavimas tarp ES ir Indonezijos bus sėkmingas ir naudingas mums visiems, kadangi dar kartą kartoju, jog strateginiu požiūriu šita valstybė yra labai svarbi kaip partneris. Eh, Ačiū. Dabar suteiksiu politinių frakcijų atstovams pirmiausiai. Eh, žodį pirmoji ponė Omen Reutin. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Gomes už parengtą pranešimą, už papildomą informaciją, kurią jums suteikė ir pritariu jos išsakytams mintims. Pirmininkė Tai yra pirmasis susitarimas su viena iš ASEAN šalių, kuris yra pasirašomas. Manau, kad e, tas pirmasis pasirašymas e, vyko ne tik dėl to, kad Indonezija yra puikia šalis, tačiau taip pat ir dėl to, kad ta šalis keičiasi, vystosi. E, Ana apie tai kalbėjo. Būtent dėl šios priežasties mes palaikome ir privalome palaikyti su šia e, puikia ir didelė šalimi gerus dvišalius santykius. Pirmininkė, šis susitarimas, kuomet e, pradedame jį vertinti, tai turime atsižvelgti į politinį, ekonominį, tam tikrą sektorinį vystimąsi, norime tą vystimąsi e, greičiau pastumėti į priekį, norime bendradarbiauti visose srityse ir versti, vertintina teigiamai, nes tokia situacija naudinga abiems šalims ir taip ir turi būti. Taigi, pirmiausiai, šis sustarimas yra naudingas Indonezijos piliečiams, tačiau taip pat ir ES piliečiams. Manau, kad pranešime, kurį pristatė Ana, ir e, papildomą informaciją apie jį pateikė, kalbam apie sritis, kuriuose būtų galima gerinti padėtį, tai yra kova su korupcija, e, religinių mažumų e, apsauga, pilietinės visuomenės situacija, ją taip pat būtina, jai taip pat būtina skirti pakankamai dėmesio, nes partnerystės bendrabiavimo susitarimai yra grindžiami tokiais principais kaip lygiateisiškumas, abipusė pagarba, e, demokratinės struktūros, teisės viršenybė, būt, turi būti gerbiamas asmeninės ir kolektyvinės teisės ir manau, kad e, labai gerai, jog Ana būtent šiems klausimams skiria labai daug dėmesio ir prieš savaitę mes kalbėjomės tarpusavį ir aš sakiau, kad tikrai gerai tame pokalbėje, kad e, E, šie aspektai minimi e, ir pagal juos galima numatyti tolesnę šalies raidą. Tai yra kaip tam tikras veidrodis. Ir e, nepaisant to, nepaisant šiteigiamo aspektus, manau, kad kai kuriuose srityse nepakankamai dėmesio skiriama tam tikriems neigiamiems e, aspektams per pastarosius metus, kuriuos buvo galima pastebėti Indonezijoje. Ir tai yra trūkumai, tačiau kyla klausimas, kaip tokiame pranešime, kurį rengiant aš esu pasirengusi bendradarbiauti su pranešėju. Ir kyla klausimas, kaip reikėtų labiau pabrėžti ne vien tik teigiamus dalykus, e, tačiau taip pat e, pateikti informaciją ir apie tam tikrus neigiamus aspektus tam, kad tie žmonės, kurie pranešimą skaitys Indonezijoje, suvoktų tai kaip tam tikrą raginimą keistis, kaip tam tikrą iššūkį, kurį reikia priimti ir atitinkamus, atitinkamai parengtus pakeitimus mes ir e, pateiksime. Taip pat noriu pasakyti, kad esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti tam, kad pranešimas ir būtų konstruktyvus ir tolygus, tačiau tų mano minėtų iššūkių jame pasigendame. Ir todėl manau, kad ne tik e, kolegos Indonezijoje turi priimti mano minėtus iššūkius, tačiau ir mes, europiečiai, turėtume tinkamai e, pasiruošti gyveninti šio susitarimo nuostatas. Aš nekantriai laukiu ratifikavimo procedūros tokiose šalyse kaip Prancūzija ir Graikija. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Omen Reuten, dabar ponė Watson žodis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Anai Gomeš už parengtą pranešimą ir pakartoti jūsų pradžioje išsakytus žodžius, nes tikrai užtruko labai ilgai, kol buvo e, pasiektas šis susitarimas 2007-aisiais, jis buvo inicijuotas 2009-aisiais e, pasirašytas, tačiau taryboje niekas nepajudėjo ir reikia daryti uh, spaudimą toms šalims, tokioms kaip Prancūzija ir Graikija, Kroatija veikiausiai turėtų ratifikuoti be problemų tam, kad situacija pasikeistų ir ypač atsižvelgianti tai, kad dabar Europa kenčia nuo nedarbo, mes dėlsime pasirašyti tokius susitarimus, kurie būtų naudingi visoms valstybėms narėms, paskatintų darbo vietų kūrimą, investicijas atvertų mums daug naujų galimybių, mes turime pasinaudoti atvermomis e, tokiais susitarimais naujomis galimybėmis ir išvengti dėlsimo. Mano frakcijai šiame pranešime patinka tas aspektas, kuris yra susijęs su ES Indonezijos žmogaus teisų dialogu. Mes manome, kad jis vyksta labai sėkmingai ir jau e, trečias e, toks dialogas vyko to tarpu su Indija e, ant antras dialogas jau buvo nukeltas ir aš manau, kad palyginti su Indija, Indonezija galima pasiekti daugiau pažangos vien dėl to, kad Indonezija pati yra suinteresuota pagerinti žmogaus teisų padėtį savo šalyje. Pritarėme Anos Gomiš pozicijai, kad neseniai patvirtintas primtas įstatymas dėl masinių organizacijų galėtų pilietiniai visuomeniai ir jos organizacijoms kelti tam tikrą grėsmę ilgalaikę perspektyvą, tačiau reikia palaukti ir pažiūrėti, koks bus šio įstatymo poveikis, nes jis tik prieš kelius mėnesius buvo priimtas, kol kas neaišku, kaip jis bus įgyvendinamas ir kokį poveikį jis galėtų daryti. Todėl mes turėtume stebėti padėtį ir pažiūrėti, kaip viskas rutuliosis. Pritarėme Anos uh, pareikštam susirūpinimui religinių mažumų padėtimi, kalbame apie šalį, kurioje tikėjimo laisvė yra garantuota šalies konstitucija, tačiau net ir Indonezijos vyriausybė turbūt pripažintų, kad reikia imtis tolesnių žingsnių tam, kad būtų skatinama religinė tolerancija ir aš turiu menyje ne tik toleranciją e, krikščionių arba e, Ahmadijo pasakėjų atžvilgių. E, mes turime kalbėti ne apie teisėkuros lygį, tačiau apie priimtų teisės aktų gyvendinimą. Čia turime pripažinti, kad pažanga buvo padaryta, nepaisant to, e, kad jo siekti sunku, vyriausybė imasi tinkamų žingsnių, tai vertime palankiai, taip pat esame susirūpinę dėl to, kaip ir e, dėl korupcijos lygio ir pinigų plovimo, kaip ir kolegos iš kitų frakcijų, manau, bus susirūpinę, nes e, šios problemos iš tiesų yra rimtos, kaip ir ginkluotojų pajėgų įtaka šalies ekonomikai, tačiau taip pat pripažįstame, kad Indonezija prisima tinkamus įsipareigojimus didžiajame dvidešimtuke, siekiant pradėti spręsti šias problemas, pavyzdžiui, e, automatiškai dalyvaudama e, informacijos pasikeitimo mokesčių klausimai sistemoje, siekiant užtikrinti mokesčių skaidrumą, kalbant apie e, kriminalinių gaujų valdomą turtą Indonezijoje ir, ir lėšų perkelimą Europos Sąjungą. Manau, kad dialogo eigoje galėsime tikėtis ir šią srityje pažangos. Yra trys sritis, kuriuose mes norėtume papildomų nuostatų įtraukiamų į prašymo projektą, jas trumpai pristatysiu. Pirmiausiai siekime atkreipti dėmesį į tam tikrus papildomus aspektus susijusius su investicijomis ir e, prekyba, taip pat būtina skatinti bendradarbiavimą energetikos srityje, e, ypač atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros srityje, nes čia Indonezijoje slypi didžiulis potencialas. Trečioji sritis yra bendradarbiavimo turizmo ir transporto srityje bei jūrų, jūrinės aplinkos srityje bendradarbiavimo skatinimas, nes turime keistis teigiamą patirtimį siekiant saugoti jūrų aplinką, NVO ir ES didelį nerimą kelia koralinių rifų <clears throat> naikinimas, naudojant dinamitą žvejybai e, ir aš manau, kad šiuose srityse reikėtų skatinti keitimas gerą patirtimi ir žmogiškosius kontaktus. Taip pat mes raginame e, skatinant žmonių tarpusavio mainus, daugiau dėmesio skirti Erasmus Mundus stipendijų skirimui tam, kad e, būtų teikiamas e, tolesnis postumis vystytis e, šiai tikrai patraukliai ir visomis prasmėmis, ne tik ekonominė prasme, turtingai šaliai. Ačiū ponai Vatsonai, ponai Biutikoferi žodis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie sveikinimo žodžių Anai Gomis už e, šį pranešimą projektą. Mūsų pozicija yra labai panaši. Kolegos kalbėjo pakankamai ilgai, aš galiu kalbėti todėl trumpai. Noriu paminėti tik tris trumpas pastabas. Pirmiausiai esu tikras, kad uh, Daugiausiai dėmesio pranešime skiriama ES ir Indonezijos tarpusio partnerystės stiprinimui ir šiame kontekste, manau, turėtume užtikrinti, kad mes nebūtume traktuojami Indonezijoje kaip pamokslautojai arba mokytojai, važiuojantis iš aukšto į šią šalį, taip pat turėtume ieškoti būdų, kaip e, stiprinti ir plėtoti plėtinę visuomenę abipusių santykių kontekste. Ačiū ponai Biutikoferiu. Ar dar kas nors norėtų kalbėti, ponas Tanakas, prašau. Ačiū. Aš kaip ir kiti noriu pasveikinti ponę Aną Gomes, kuri puikiai, aiškiai, yra susipažinus su ta šalimi. Aš e, prisimenu, kad ji e, buvo Portugalijos grupės, veiksmų grupės Tailando ir Olandijos ambasadose ir ji tada pradėjo Timoro klausimus spręsti. E, tiesą sakant, jie puikiausiai žino, kaip Indonezija yra subrendusi kaip šalis, kad pagaliau ji turi atsisakyti savo pretenzijų į Timorą ir pripažįsta, kad Timoras yra nepriklausoma šalis. Aš įsivaizduoju, kad uh, E, kitos šalys pasaulio, kitose pasaulio dalyse irgi turėtų panašiai elgtis. Šis pranešimas yra subalansuotas ir aišku, e, suprantame, kad Indonezija turi tiek daug gyventojų, ji yra tokia didelė ir auga taip greitai, kad ES nebegali savo leisti nebekreipti dėmesio ją ir neplėtoti santykių su ta šalimi visose srityse, ypač e, galvojant apie ūkio raidą, politiką, demokratijos, žmogaus teisų puoselėjimą bendradarbiavimas šiais klausimais yra nepaprastai svarbus. Ir kaip žinia, Indonezijoje yra buvę problemų susijusių su mažumų teisėmis. Ir ypač praėjusiais metais Europos parlamentas e, priėmė rezoliuciją dėl amadį musulmonų mažumos. Aš su ambasadoriumi apie tai kalbėjau, su Amadi grupės atstovais Londone susitiksiu ir jie turbūt patikrins, ar viskas yra gerai. Bet vienas iš dalykų, kurių siekia Indonezijos vyriausybė, neturinti turbūt tokios istorinės tradicijos, e, puoselėti nusaikės sufi tradicijas. Tai yra, kaip, nežino, kaip elgtis su e, kraštutiniu uh, E, politikos judėjimų veikėjais. Nežino, kaip elgti su griežtosios politikos šalininkais. Ir tai, ką e, tos grupės sako, yra nesuderinama su Korano tekstais. E, galiu pasakyti, kad musulmonų pasaulyje toks mm, vertinimas yra sveikintinas. Bendrai galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra subalansuotas. Indonezija labai įdomi šalis, pas nesu ten buvęs, bet būtų gerai kada nors apsilankyti. Ir manau, kad mūsų santykiai su ta šalimi yra labai geri. Gracias, eh, señor Tanok. Ačiū, ponė Tanokai. Jeigu niekas daugiau nenorite pasisakyti, kreipsiuosi į Europos išorės veiksmų tarnybą, o tada suteiksiu žodį poniai Kopeš. Taigi, pana Sūnė iš e, IVT, manau, kad jis e, turės šitą pasakyti, bet dar prieš tai e, norėčiau paprašyti, kad jūs išklausytumėt, ką aš jums sakau. Aš klausimą jums noriu pateikti Europos išorės veiksmų tarnybai pranešėjas, e, pranešėja mums pateikė kalendorių. 25 valstybių narių parlamentai susitarimą jau ratifikavo. Tad mano klausimas būtų toks. Ar žinote, kodėl? Kodėl prireikė tiek daug laiko, kad e, šis e, E, sustarimas būtų aptartas Europos parlamente prieš jį ratifikuojant. Pono Broko komitetas daug kartų yra kreipęsis į parlamentą, prašytamas, kad būtų išgirstas jo balsas, bet anksčiau, atrodo, su mumis nebuvo konsultuojamasi, kai e, praėjusiais metais buvo pasirašyta nemažai asociacijos sutarčių su Centrinė Amerika, su Peru, su Kolumbija. Dėrybos baigėsi 2010 metais, o 2012 metų pabaigoje, tik 2012 metų pabaigoje Europos parlamentas galėjo išreikšti savo nuomonę. Manau, kad būtų gerai, jeigu e, sudarius tokius susitarimus ir išsprendus visas problemas, e, būtų galima juos kuo greičiau atsiųsti Europos parlamentui, kad parlamentas išreikštų savo poziciją. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakysiu jūsų pirmąjį klausimą tiksliau į paskutinį klausimą. Pirmiausia, negaliu kalbėti valstybių narių vardu. Apgailestauju, kad partnerystės ir asociacijos sutarčių ratifikavimo procesas stringa, bet e, esmė yra ta, kad Kroatija neturi ratifikuoti e, PCA ir todėl turbūt baigti visą procesą bus lengviau. Šiandien buvo išreikšta tokių nesusipratimo uh, E, būkštavimų, kad Kroatija turės ratifikuoti. Ne, jį to neturės daryti. O aš noriu padėkoti ir pagirti Europos parlamentui už tai, kad e, taip sparčiai Indonezijos klausimas sprendžia. Taryba dar net nepradėjo svarstyti šio klausimo, o jūs tai jau darote. Aš manau, kad tai parodo, kiek daug reikšmės mes susiskiriame Indonezijai. Jūsų diskusijoje šiandien po pietų tai labai puikiai atsispindėjo. Mums e, būtina e, suprasti, kad Indonezija yra E, gyvybiškai svarbi valstybė gyvybiškai svarbiame regione. Yra puikiai pripažįstama, kad ASEAN organizacija be Indonezijos nebūtų tokia, kokia yra dabar. Taip pat jau buvo pasakyta ir aš išskirsiu, kad šis, e, šis partnerystės ir stabilumo sustarimas bus pirmasis po Lisabonos, jeigu jis bus ratifikuotas. Taigi, E, pripažinkim, kad e, gana ilgą laiką reikėjo laukti ir pirmą kartą toks sustarimas bus pasirašomas su Pietričių Azijos valstybė. E, išorės veiksmų tarnyba savo ruoštų Indoneziją vertina pagal jos nuopelnus. Tai yra labai svarbi veikėja ir partnerė sprendžiant pasaulinio masto uždavinius iškylančių šiandien. ES ir Indonezija turi bendrų vertybių ir idealų ir PCA pagrindinis aspektas bus tas, kad politiniai santykiai bus perkelti į naują lygmenį, aukštesnį lygmenį. Tai puikiai atsispindi Anos Gomeš pranešime. Dar kartą pabrėšiu, kad šis pranešimas yra gerai subalansuotas ir mes be bejonės pritarėme dideliai jo daliai. Taip pat labai svarbu akcentuoti, kalbant apie PCA, kad jos leis mums e, išplėsti sektorinio bendradarbiavimo mastą. Pirmiausia, norėčiau paminėti sritis, kurios jau buvo išskirtos - energetika, klimato kaita. Aš manau, pavyzdžiui, kad klimato kaita e, klimato kaitos klausimų ir ES ir Indonezija pasauliniu mastu yra lyderės ir čia mes galėtume kartu e, bendradarbiauti. E, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys leiks išplėsti mūsų veiklos bendras rytis, mes galėsime taip pat kartu aptarti tokius klausimus kaip Myanmar, e, Birmos Hingų atvažiavimą į Indoneziją ir panašiai. Mes žinome, kad per arabų pavasarį Indonezija buvo viena iš pirmųjų valstybių, kuri buvo pakviesta atvykti į Kairą. Taigi yra daug klausimų, kuriais galėtume visi kartu dirbti. Klimato kaitos klausimas. E, per partnerystės ir bendravimo sutartį svarbu suvokti, kad tuo viskas nesibaigs. PCA partnerystės ir bendravimo sutartis yra tik tai vienas iš uh, parengiamųjų žingsnių, e, užmesgant aktyvų dialogą su Indonezija, bet darbas čia nesibaigs. Visos institucijos, įskaitant ir Europos parlamentą, kolegas Europos komisiją ir kai kurias sektorinės tarnybas, pavyzdžiui, turizmo agentūras, e, jūrų bendradarbiavimo institucijas, e, turės bendradarbiauti šiuo klausimu. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti, jog Kalbant apie ratifikavimo procesą, reikia e, prisiminti, kad dar turi dvi valstybės ratifikuoti šią sutartį. Bet galiu patikinti Europos parlamento narius, kad e, tai nėra susiję su jokiais asmeniais nusistatymais prieš Indoneziją. Tai yra greičiau e, techninių vidinių procedūrų problema. Parlamentarai neturėtų per daug sureikšminti poros valstybių narių neratifikavimo problemos. Galiausiai norėčiau, kad taip ir protokolą būtų įrašyta, kad mes laukiame, e, kada bus pasirašytas ir ratifikuotos e, PCA su visomis valstybėmis narėmis. Europos parlamentas čia labai svarbu vaidmenį atlieka ir aš noriu paripažinti, kad Europos parlamentas labai e, puikiai su šiuo dosie susitvarkė. Galiu pagirti Aną Gomeš parengus tokį gerai subalansuotą pranešimą. Ačiū. Gracias, señor Suni. Tiene la palabra para concluir el debate la ponente. Ačiū, Ačiū kolegai Suni. O dabar diskusiją apibendrins pranešėja. Dėkoju už jūsų pastabas. Iš tiesų, tekstas negali būti begalinis, turiu laikytis ribų nustatytų pranešimo tekstui. Aš norėjau, kad šitas pranešimas būtų kuo geriau subalansuotas ir kuo tiksliau, konstruktyviau suformuluotas. Aš bendradarbiaudama su kolegomis, atsižvelgdama į e, pakeitimų siūlymus, būt surasiu tą patį tinkamiausią e, toną kuriuo išreikšiu nuomonę, kad bendradarbiavimas yra labai svarbus ir mums, ir Indonezijai. Nes akivaizdu, kad tas bendradarbiavimas yra naudingas abiem šalims. Politinėme lygmenyje iškyla tam tikrų problemų, pavyzdžiui, kova su korupcija, taip pat kova su mokesčių o, rojais. Tai yra problemos, kurias mes turime spręsti, taip pat mokydamės turime mokytis ir iš e, ankstesnės ekonomikos ir finansų krizės. Taip pat Indonezija turėtų pasirašyti konvenciją dėl migrantų ir jų šeimų teisių apsaugos. Indonezija laikosi pragmatinio požiūrio į pabėgėlių klausimą galbūt ateityje, kai Australija sudarys mm, naują vyriausybę, galbūt ir padės Indonezijai toliau laikyti savo požiūrio šiuo klausimu. Taip pat buvo paminėtas ir klimato kaitos klausimas, investicijos į atsinaujinančius energijos uh, šaltinius. Tie aspektai labai svarbus, svarbus mūsų bendradarbiavime. Be to buvo paminėti ir kai kurie kiti sektoriniai aspektai. Komisijos atstovas tai paminėjo, pavyzdžiui, didžiulės pažangos Indonezija pasiekė kovodama su piratavimu. Ir tai labai svarbu siekiant bendradarbiauti su kitomis šio regiono valstybėmis. 2000 metais tai buvo didžiulė rimta problema, o dabar dėka Indonezijos pragmatinio požiūrio pavyko šią problemą suvaldyti. Taigi bendradarbiavimas šioje srityje su Indonezija taip pat yra labai svarbus. Aš taip pat ir pati patikslinsiu kai ką, pateikdama savo asmeninius pakeitimų siūlymus, kadangi reikia kai ką pakeisti dėl to, kad būtina taupyti tekstą. ES ir Indonezijos dialogas žmogaus teisų klausimų jau vyksta dabar. Dar nelaukiant, kol įsigaliuos šitas susitarimas. Dar viena sritis, kurią reikėtų paminėti išsameu šiame pranešime, tai Indonezijos vaidmuo regione. Demokratijos formą inicijavo pavyzdžiui Indonezija demokratijos stiprinimo klausimai yra labai aktualūs, turiuomenyje ir įvykius Mienmare, bet to ir kitose politinėse srityse Indonezijos vaidmuo yra didžiulis ir mūsų bendradarbiavimas su šia valstybė tikrai bus labai naudingas. Kolega Butikofer teisingai paminėjo pilietinę visuomenę, jai reikia skirti pakankamą uh, dėmesį. Pilietinės visuomenės e, nusiteikimas arba nuomonė mažumų klausimų yra labai svarbus dalykas pilietinėje visuomenėje, turint galvoje apie pilietinį visuomenę, dar yra tam tikrų susirūpinimą keliančių dalykų, kuriuos reikėtų tinkamai paminėti šiame pranešime. Manyčiau, kad viską pasakiau, ką buvai, ką, ką ketinau. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų mintis, laukiu jūsų pakeitimų siūlymų. Indonezijos atstovai, ambasados atstovai, tuo metu, kai aš e, lankiausi Niderlandų ambasadoje, tuomet e, kalbėjusi su Indonezijos atstovu, taip pat kai jisai buvo Tailandė. Taigi Reikia tikėtis, kad likusios valstybės narės ratifikuos šitą susitarimą artimiausių metų, kadangi mes iš tikrųjų esame suinteresuoti bendradarbiavimui su Indonezija. Norėčiau atkreipti dėmesį dar ir tai, kad terminas pateikti pakeitimus yra spalio pirmoji, 12 valanda. Šeštasis darbo atvarkės klausimas. ES ir Armenijos Respublikos bendrasis sustarimas, kuriuo nustatomi Armenijos Respublikos dalyvavimo sąjungos programuose bendrieji principai. 2012 metų balandžio mėnesį Armenijos vyriausybės atstovai išreiškė pageidavimą dalyvauti ES programuose, ypač mokslinio tyrimų programuose, tai yra labai svarbu Armenijai. O tai reikštų, kad su Armenija reikėtų plėtoti bendradarbiavimą. Tai patenka į mūsų kaiminystės politikos e, tikslus. Tačiau reikia prisiminti ir svarbius įvykius, kurie įvyko pastaraisiais mėnesiais pranešėja netvyko. Tanok, suteikiu žodį kalbėti jos vardu. Dėl sveikatos problemų pranešėjai negalėjo atvykti į šį posėdį. Mes e, kokiu Sarkisjano e, prezidento sprendimą, kuris buvo priimtas e, pastaraisiais mėnesiais, ne visiškai palankus sprendimas ES ir rytų partnerystiai, tačiau tai nereiškia, kad Armenija nebestiprins bendradarbiajimo su ES jokiose srityse, kadangi Jerevanas ir toliau uh, kartoju, kad jisai ketina bendradarbiauti su ES siekiant vykdyti reformas, stiprinti demokratiją e, jų valstybėje. E, kaiminystės politikos kaip vienas iš papildomų veiksnių yra septintaisiais metais numatyta galimybė dalyvauti valstybėms ES vykdomose programuose, kad jos galėtų modernizuoti savo visuomenę ir taip pat, kad būtų užtikrintas sklandesnis e, perinamasis e, laikotarpis. Čia turime omenyje ryšiai kultūrinėje, ekonominėje, akademinių mainų srityje. Šitas procesas yra atskiras nuo asociacijos susitarimo proceso. Asociacijos susitarimas bus, šis klausimas bus aptarnėjimas Vilniuje lapkričio mėnesį. Nenorėčiau, kad šitos rekomendacijos būtų siejamos su visiškai nesenu Armenijos vyriausybės e, sprendimu, kuris turės būti patvirtintas referendumu. Tai yra sprendimas dėl prisijungimo prie uh, muitų sąjungos, kurias teigia Rusija. Komisaras Fiulė jau minėjo, kad ES ieškos naujų bendradarbiavimo su Armenija formų ir tikisi, kad Armenija aktyviai dalyvaus rytų partnerystės projekte. Ir, ir žinoma, e, e, ir e, Armenija ir toliau tebėra ES ir Armenijos parlamentinės asamblėjos nariai. Taigi mes siūlome rekomenduoti galimybę dalyvauti Armenijai ES vykdomose programuose. Ačiū ponui Telkui, dabar žodis teiksime šešėliams pranešėjams, dabar e, LP vardu kalbės ponas Kovačiavas, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti pranešėjo pozicijai, pirmiausiai dėl to, kad neturėtume susėti tarpusavyje naujausių politinių įvykių Armenijoje, Rusijos jai daromo spaudimo, tai yra prezidentų ir vyriausybė daromo spaudimo prisijungti prie muitų sąjungos su mūsų uh, raginimu leisti Armenijai prisijungti prie ES finansuojamų programų, nes šis pasiūlymų paketas jau yra susijęs su neseniai patvirtintais nutarimais dėl vizų režimo palengvinimo, dėl redmisijos sutarties ir manau, kad ne pasiūstume gero politinio signalo Armenijai, jeigu, kaip minėjo ponas Tenokas, atsuktume jai nugarą. Tik tai dar labiau apsunkintume Armenijos vyriausybės ir prezidento padėti dabartinėmis aplinkybėmis, taigi pritariu tokiu būdu pranešėjo pasiūlymui. Ačiū pana Kovačiavui, ponė Lunačiuk žodis. Ačiū pana pirmininkė. Aš taip pat e, savo frakcijos vardu norėčiau patvirtinti, kad iš esmės pritarėme pranešėjo pozicijai, nepaisant Armijos prezidento sprendimo prisijungti prie Eurazijos mūtų sąjungos, tolesnis dalyvavimas ES finansuojamuose programuose, agentūrų veikloje būtų naudingas Armenijos piliečiams, o ne pačiai vyriausybei, todėl norime pritarti pasiūlymams, tačiau mums kelia nerima vienas svarbus aspektas susijęs su problemomis, kurios atsirado dėl vizų režimo palengvinimo jau, būtent dėl to, kad aiškinamoje dalyje nepateikiama jokios informacijos apie Armenijos piliečius gyvenančius Kalnų Karabacho teritorijoje ir taikant palengvintą vizų režimą, e, mes jau uždavėme atitinkamą klausimą komisijai, kurios atsakymas buvo, kad e, nesvarbu, kur armėjos piliečiai gyventų, jiems yra taikomas e, palengvintas vizų režimas, tačiau problema yra ta, kad pagal tarptautinę teisę ne Armenijos piliečiai gyventis Kalnų Karabachė negalėtų naudotis šiomis vizų lengvatomis, tačiau pagal tarptautinę teisę Armenija būtent okupuoja Kalnų Karabacho teritoriją. Noriu paklausti, kodėl jokios informacijos apie tai nepateikiama iškinamoje dalyje. Ir kitas klausimas yra susijęs su to, kokia yra dabar padėtis įvairių ES bendrabiavimo su Azerbaidžianu programų atžvilgių, nes mes norėjome, kad vizų E, lengvatos būtų taikomos tuo pačiu metu Armenijai ir Azerbaidžianui ir nepriklausomai nuo to, kur gyventų abiejų šalių piliečiai, galėtų naudotis tomis vizų lengvatomis, tuo tarpu dabartinėmis aplinkybėmis Armenijos piliečiai e, patenka į palankesnę padėtį palyginti su Azerbaidžiano piliečiais gyvenčiais Kalnų Karabache ir tą patį turime e, minėti, kalbėdami apie Pietų Osetiją, apie Gruzijos okupuotas teritorijas ir turime aiškiai šios aspektus pabrėžti ir turime iš komisijos gauti aiškia, aišku atsakymą į tai, kaip e, vizų režimo palengvinimas atsilieps Azerbaidžiano gyventojams ir ši informacija privalo būti įtraukta į aiškinamąją dalį, kitaip e, ji netitiks mūsų pozicijos, nepaisant to mes pritarsime tiekiamės pasiūlymus, kadangi norime, kad armėjos piliečiai dalyvautų įvairiose ES e, programose. Ačiū poniai Lunačiak, dabar ponas Prėda. Tiksliau, ponas Vaidė. E, ačiū, aš taip pat e, manau, kad Armenijai būtų naudinga dalyvauti įvairiose bendradarbiavimo programose su ES, niekas dėl to nebejoja. Ir mums Mes tikrai nenorime izoliuoti Armenijos, nes ši šalis ir taip patiria nemažai problemų savo santykiuose su kaiminėmis, Turkija, Azerbaidžianu. Kalnų Karabacho problema lieka neišspręsta. Tik tai nemanau, kad mes galime lengva ranka nuspręsti ir teikti, kad Armenija dabar buvo pastumėta į Rusijos glėbi į įvairias. Tai buvo, buvo priversta įsileisti į savo teritoriją Rusijos karinės pajėgas, kurios neleidžia spręsti Kalnų Karabacho problemos ir sukelia papildomų sunkumų ieškančios problemos sprendimo. Taigi manau, kad šiuo metu neverta sėti tarpusavyje šių dviejų klausimų ir sudaryti ir mėgiai galimybę dalyvauti ES finansuojamosios programuose. Kita vertus, turime suprasti, kad e, mes nebūsime ta institucija, e, tiksliau nebuvome ta institucija, kuri sustabdė darybos dėl asociacijos sutarties, Armenija pati taip pasielgė. Ir ne vien tik dėl politinių pareiškimų žiniasklaidoje, atitinkamą pareiškimą paskelbė privalomo pobūdžio šalies prezidentas. Negalime praleisti prokis šio fakto ir mes negalime teikti, kad Armenija tapo trečiųjų šalių e, įtakos auka. Mes turime priminti Armenijai, kad ji taip pat privalo prisimti savo atsakomybę. Ačiū. Žodis ponai Kirilovai. Ačiū pirmininkė. Visi pamename Pat per pastarą plenarinę sesiją svarstėme šį klausimą. Ir kritiškai vertinome Rusijos daromą spaudimą. Naujausi, remdamasis naujausią turimą informaciją galiu manyti, kad tas spaudimas iš tiesų nebuvo labai didelis, nes tas sprendimas buvo priimtas pakankamai lengvai. Kaip ten bebūtų pritariu pranešėjui, kad e, neturėtume dabar uždaryti durų Armenijai prieš nosį, nes e, tokiu būdu mes e, savo ruoštų darytume atitinkamą spaudimą. Taigi tos duris privalo pasilikti atviros ir galima prisiminti taip pat ir komisijos nario Fiulė pareiškimą jam lankantis Armenijoje. Taip pat turime nepamiršti, kad dauguma Armenijos gyventojų labai džiaugtųsi santykius su ES raida, bent jau įvairių programų skirtų jaunimui, tolesnių įgyvendinimų, kultūrinių mainų, plėtra, švietimo programų. Taigi turėtume ieškoti naujų formų bendradarbiavimo, tačiau politiškai yra akivaizdu, kad santykiai su Armenija nesvysus toliau įprasta įprastų ritmų, tačiau nepaisant visų problemų mes turėtume ir toliau skatinti mainus ir įgyvendinti įvairias programas, tačiau mano nuomonė taip pat gyvybiškai svarbu yra pradėti, kaip minėjo ponė Lunačiak, ieškoti būdų spręsti Kalnų Karabacho problemą, nes ši problema skaudžiai atsiliepia žmonėms ir Šiuo metu mes teigiame, kad pritarėme dabartiniam status quo, tai yra Minsko grupės nutarimams, tačiau tie nutarimai buvo priimti prieš 20 metų ir kol kas nieko neatnešė. Ir manau, kad mes privalome pradėti aktyviai dalyvauti, ieškant šio užšaldyto konflikto sprendimo. Ir tas pats pasakytina apie kitus užšaldytus konfliktus Šiaurės Kaukaze, taip pat Padniestrės konfliktą. Ir jeigu mes dabar nieko nedarome, nesimame jokių žingsnių sprendžiant šios konfliktus, tai negalime kritikuoti tų šalių, kad jos pasiduoda spaudimui iš išorės. Mes neturėtume pamiršti, kad tai yra Europos teritorijos ir kad mes esame pakankamai didelė struktūra, organizacija ir turėtume bent jau uh, atitinkamų idėjų turėti, kaip spręsti šias problemas, nes vien tik tai lankymasis regione ponios Ešton e, nėra pakankamas žingsnis. Ačiū ponai Kirilovai, ponas Prėda dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš labai atsargiai vertinu teikiamus pranešėjo pasiūlymus. kuriuose teigiama, kad parlamentas pritarė protokolo išvadoms. Mano vertinimu, Armenijos e, pastarasis žingsnis buvo nedraugiškas mūsų atžvilgiu, nes Putinas yra mums visiškai nedraugas ir pasirinkimas Armenijos turi būti labai aiškus arba turi rinktis europinę perspektyvą, kuri e, arba kita vertus turi sudaryti sąjungą su Putinu ir jo šalininkais, sąjungininkais. Todėl manau, kad mums reikėtų žimti aiškę poziciją. Galbūt e, nereiktų visiškai užtrenkti tų durų, kaip kolegos minėjo, tačiau jos labai plačiai atverti taip pat tų durų nereiktų. Ir jeigu jūs, e, jeigu planas dabar pritartų protokolo išvadoms, tai tos durys būtų labai plačiai atvertos, tarytum nieko e, nebūtų atsitikę. Manau, kad mes galėtume nusiųsti politinį signalą, reaguodami į Armenijos prezidento pastarąjį sprendimą apie tai, kad e, sąjunga su Putinu yra visiškai nedraugiškas gestas ES atžvilgių ir manau, kad e, į šį politinį pareiškimą mes turime atitinkamai politiškai reaguoti, nes e, manau, kad priešingo atveju Armenijos piliečiai manys, kad jeigu mums nekyla jokių problemų dėl Armenijos tokio radikalaus surtėjimo su Putinu, tai e, e, tarp Putino režimo ir ES tariamai nėra jokio skirtumo. Tuo tarpu aš manau, kad Putino ir ES vizijos labai skiriasi. Ačiū, ponai Predai. Pone Lunačiak, dėje Europos komisijos atstovų šiuo metu salėje nėra. Dėl to apgailestaujame. Tačiau atrodo, kad ponas Goldžianį paprašė žodžio, o ponui Tanakui vėliau suteiksime žodį, nes e, įprasta tvarka e, turėjome dabar išklausyti komisijos atstovą, mes tačiau pareikšime oficialų protestą ponė Ešton dėl to, kad neatsiunti į šias diskusijas komisijos atstovų ir ne, ne, išgirdome komisijos pozicijos mūsų aptarimais klausimais, dabar ponas Bordžianė, po to ponė Tenokų žodis. Buljanič, pardon. Buljanič. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad mes jau kurį laiką bandome vienas kitą įtikinti dėl to, kas yra savaime suprantama. Aš tikrai nemanau, kad e, galim dabar elgtis išskirtinai ir uh, paskelbti karą Armenijai, sakant, kad čia neteisingai e, kalbama ir panašiai. Gali būti, kad e, dabartinė padėtis Armenijoje išplaukia iš stipraus spaudimo ir prezidentas elgėsi dėl to atitinkamai. Bet jie įvertino savo šalies padėtį ir nusprendė taip pat, kaip uh, norės elgtis ateityje. Ir dabar nuo mūsų priklauso, ar mes pasakysime, kad sutinkam su sprendimu ar ne. Jų sprendimas yra priimtas. Jie turi tokią teisę ir patys priima tos sprendimus. Mūsų kaimynus galima būtų sugrupuoti į dvi dalis, dvi grupės. Tokius, kurie turi e, didelių, sudėtingų europietiškų aspiracijų ir taps ES narėmis e, artimiausioje ateityje arba įsivaizduojamoje ateityje. Ir tokius kaimynus turime, kurie e, netaps nariais. Armenija yra tarp tokių būtent. Aš įsivaizduoju, kad mes niekad nepasakysim, kad e, su Armenija e, bus užmėgstas, užmėgstas geresnis bendradarbiavimas, geri santykiai ir panašiai. Armenija yra tarp jų, ji neturi e, jokių eurokietiškų didelių intencijų, siekių. Mes žinome, kas dabar eina rytų partnerystė - Moldova, Ukraina, visos kitos jos turi kažkokių siekių, Armenija to neturi. Jeigu ji nusprendė gyventi kitaip, mes vis tik santykius su jais galime palaikyti. Aš įsivaizduoju, kad būtent apie tai pranešime ir kalbama. Negalime ir įsivaizduoju, mes e, nesielgsime taip, kad e, kaip šuniukai atsistosime ant užpakalinių kojų ir pradėsim tarnauti, kai kažkas e, mums sako ne. Mes negalim pasakyti ne tokio tipo santykiams. Yra įvairiausių visokiausių santykių, kuriuos mes galime puoselėti ir kurie gali būti naudingi abiems pusėms ir mums ir tai pusiai, su kuria užmesgame santykius, tokiai, pavyzdžiui, kaip Armenijai. Yra valstybių, kurios e, e, ir ateityje pateks į panašias aplinkybės. Aš nenorėčiau iš mūsų pusės e, elgtis šiurkščiai, kad nesukurtume precedentų ateičiai. Ačiū ponė Vunjanič, ponas Tenokas. Pienelūna čia prieš tai. Ačiū. Aš norėjau sureaguoti į ką tik kalbėjusi kolegą. Buvo sakoma, kad tarsi ateis kažkas iš komisijos ir paaiškins, kai yra padėtis. Du dalykai yra įmanomi. Gali būt, kad ateis tas atstovas. Bet kolegės Kilnilsens prašymų jau turime raštą iš Europos komisijos dėl vizų e, supaprastinimo e, reži, supaprastino vizų režimo. E, E, bet, kažin, ar tai iš tiesų yra naudinga. Noriu dabar kreiptis į poną Tenugą, kuris matau čia pakeičia poną Porebą. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs pasakytumėt ponui Porebai, kad būtų gerai, jeigu Europos parlamentas per e, aiškinamą įraštą išdėstytų savo susirūpinimą dėl to, kas dedasi su Kalnų Karabacho gyventojais. Galėčiau priminti, ponė Tenukai, kad būtent jūs kėlėte klausimą dėl Abhazijos ir Pietų Osetijos piliečių turinčių rusiškus pasus. Manau, kad tą patį galim pasakyti apie Kalnų Karabachą ir Armenijos bei Azerbaidžiano santykius. Todėl aš paprašyčiau, kad jūs e, pasakytumėt ponui Porebai, kad aiškinamajame rašte reikia įrašyti Europos parlamento susirūpinimą dėl esamos padėties. Wow. Ačiū, pona Liūnačiak, ponas Tenukas. E, Pone Lūda, čia tokio pasiūlymo aš neremsiu. Aš esu Armenijos draugas ir esu toks, e, tuo pagarsėjęs. Ir atvirai kalbant, jūsų tarptautinės teisės interpretacija ne visai atitinka Europos parlamento pakartotiną poziciją e, dėl Kalnų Karabacho klausimo. Mes sakome, kad valstybės aplink e, bando kažką okupuoti, o pats Kalnų Karabachas yra e, greunamo e, dviprasmiškumo atmosferoje. Mes neturime iškesnės pozicijos ir negalime sakyti, kad Kalnų Karabachas yra okupuota teritorija, kaip jūs pasakėte. Okupuota teritorija aplink Kalnų Karabachą turi labai daug gyventojų. Iš pats nesu ten buvęs, bet jeigu nuvažiuočiau, turbūt Azerbaidžianas mane paskelbtų persona non grata. Kiek aš žinau, armėnų ten yra labai nedaug. Ir tai, ką jūs sakote, turbūt būtų taikoma ne armėnų piliečiams Kalnų Karabache, bet aš nežinau, ar iš tiesų ta problema aktuali. Aš, kiek žinau, jūs čia bandote prastumti kažkokią akademikų poziciją. Uh, O mes visada e, Minsko grupės pozicijos tarsi bandėm laikytis, todėl aš nerekomenduosiu Tomui priimti jūsų pozicijos. Bet jūs, jeigu norit, galite pateikti savo pakeitimų ir paskui galėsit balsuoti, kaip norėsit. Dėl pono Priedos komentaro. Turiu pasakyti, kad aš su jais irgi nesutinku. Jis e, atrodo pasiduoda kažkokiam sovietiniam požiūriui, e, žaidimui, kuris yra niekam nenaudingas. Islandija. E, E, tarsi bandė priešiškai užsipulti ES neseniai panašiu būdu. E, sakė, kad jie gali nuspręsti dėl savo likimo, bet jie nori išlikti Europos ekonominėje erdvėje. Armėnija lygiai taip pat geopolitiškai gali pati nuspręsti, kurie kryptimi eis. Deja, atrodo, jie nusprendė, kad Rusija yra jiems palankesnė, yra tarsi tam tikra karinė garantija ir dėl to uh, jie balsavo dėl suverenumo, nepriklausomybės, bet aš manau, kad tam tikras spaudimas buvo darytas. Rusija, kiek žinau, e, Baku pažadėjo ginklų už milijardą dolerių, tai, tai buvo padaryta tuo pačiu metu. Uh, tai, kad jūs tampate Rusijos draugu, tai, kad valstybė tampa Rusijos draugu, reiškia, kad tampa ES priešė. Kažin ar taip galime teikti, mes e, turime duris atviras Armenijai palikti kiek tik tai įmanoma. Žinome, kad e, jie prieėmė strateginį sprendimą kitą kryptimį negu ES, bet gali būti, kad jos mąstymas ateityje pasikeis. Jeigu dabar užtrenktumėm duris, tai labai negerai pasielgtumėm. Ačiū, ponė Tanok, ponė Lunaček. Um, Mr. Tanok, Pone Tenokai, aš žinau, Jūs sakote visą laiką, kad esate Armenijos draugas, bet ne tame čia reikalas, ne, nesvarbu, kieno jūs draugas, čia principo reikalas dėl Europos parlamento pozicijos. Aš girdžiu, kad jūs perdusite mano prašymą ponui Porebai, bet aš paprašyčiau čia esančių kitų šešėlinių pranešėjų, kad e, būtų suformuota gera pozicija. Kiek žinau, aiškinamųjų raštų keisti negalime, pataisykit, jeigu aš klystu. Kadangi aiškinamojo rašto pakeitimais nebus galima pakoreguoti, aš paprašysiu kitų šešėlinių frakcijų prašymų, ar jie paremtų e, mano prašymą ponui Parebai įtraukti tokį pareiškimą. Taip mes e, išdėstome tik savo susirūpinimą. Ir ponas Senukai, kaip jūs girdėjote, mano frakcija remia Armenijos dalyvavimo Europos Sąjungoje principą. Mes nesakome, kad prieš tai balsuosime, bet e, dėl Kalnų Karabaho egzistuoja problema, neišspręsta problema. Ir aš manau, kad turėtume mes įvardinti savo susirūpinimą aiškinamajame rašte. Aš e, kreipsiuosi į šešėlinius pranešėjus ir paprašysiu, kad jie mane paremtų, kad parašytų ponui parebai ir paprašytų jo tą daryti. Aš daugiau nieko negaliu dabar padaryti. Bien, muchas gracias. Creo... Labai ačiū. Manau, kad tuo mes diskusiją šiuo klausimu baigsime. Pakeitimų pateikimo terminas yra 25 diena, 12 val. dienos. 8 minučių pertrauką dabar padarysime. O po to susitiksim su delegacijos vadovu. Pone Lunaček. Jūs sakote, kad rugsėjo 25 pakeitimų pateikimo terminas, bet aš ką tik sakiau, kad pakeitimų nėra. Pirmininkas. Sekretoriatas interpretavo taip. Pakeitimai aiškinamajam raštui bus E, pateikiami pranešėjui, bet jis nebūtinai turės juos atkreipti dėmesį. Taigi pakeitimų pateikiam terminas, bet kokiu atveju yra 25 diena. Dabar e, kelių minučių pertraukėlė ir paskui sutiksim su Nigerijos delegacijos vadovu.